E, koleżanki i koledzy. Kolegos. Pradedame darbą po pietų. Dabar pereisime prie kito šios dienos darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos parlamento vicepirmininkų rinkimai. Esu gavęs tokias kandidatų pavardės. Roberta Angelili, Izabel Durant, Kaminski Michal Tomaš, Kochmerin Silvana, Kratsa Cagaropolų Rodi, Stavros Lambrinidis, Macmillan Scott Edward, Martinės Martinės Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberen Dagmar, Ruček Libor, Šmitpal, Vidal Kvadras Alejo, Volis Diana, Viland Rainer. Turime daugiau negu 14 kandidatų, o vietų vicepirmininko yra 14. Dėl to reikėtų balsuoti dėl kandidatų. Dabar bus rengiamas pirmas balsavimo etapas. E, žmonės paskirti prie balsadėžių bus tie patys, kurie buvo paskirti per pirmininko rinkimus, taigi prašau visų atitinkamų asmenų nueiti prie balsadėžių ir jie balsuos paskutiniai. Pakartosiu, kadangi kandidatų yra daugiau negu vietų pagal 15 straipsnio pirmąją dalį mūsų darbo tvarkos taisyklių turime balsuoti slaptų balsavimu dėl kandidatų. Aš jums pacituosiu, e, kaip turime balsuoti. Balsuojama vienas biuletenis ir balsuojama dėl kandidatų. Aš ką tik taip jums pasakiau e, labai svarbų dalyką iš mūsų darbo tvarkos taisyklių apie tai, ką mes turime darysime per e, ateinančias minutės. Pirmajame etape turime 14 vietų. Kandidatai, kurie surinks absoliučią balsų daugumą, bus išrinkti. Jeigu kandidatų skaičius bus mažesnis,